kad mes sulauksime jūsų paramos, kad ateityje būtų pakeistos darbo tvarkos taisyklės. Ačiū. Mann, Ponas man, aš tikrai suprantu jūsų susierzinimą, tačiau aš tikrai negalėjau suteikti kitiem parlamento nariam galimybės pasisakyti. Taip, jūs teisus. Tačiau taip pat jūs teisus, kai sakot, kad norint visiems pasakyti, reikia keisti darbo tvarkos taisyklės. Dar vienas dalykas, kaip jau sakiau, jei visi diskusijų metu būtų laikęsi jiems skirto kalbėjimo laiko, tai tikrai būtumėm galėję leisti pasisakyti keliais parlamento nariais, daugiau būtumėm išgirdę daugiau parlamento narių. Pasižymėjome jūsų pastabas, o dabar pradėsime balsavimą. Balsuosime dėl septynių pasiūlymų, dėl rezoliucijų, dėl religijos laisvės Pakistane. Jei neklystų, ponas Poselt nori pateikti žodinį pakeitimą 13 pastraipai. Pone pirmininkė, mūsų kolegos puikiai dalyvavo darybose, turime puikią tarp frakcijų sudarintą rezoliuciją, tačiau dėl 13 straipsnio buvo parengtas e, gan painus, neaiškus tekstas, kuris neturi prasmės, todėl mes siūlome naują formuluotę. Tai yra, yra susirūpinę dėl galimo uh, e, religinio pakeisti tekstą ir tai reiškia, kad tas, ta, ta pati mintis bus suformuoluota kiek griežčiau ir paprašysiu parlamento pritarti šiam pakeitimui. Ar kas nors prieštarautų? Atrodo, kad ne. Kągi, tuomet. Tuomet mes balsuosime dėl žodinio pakeitimo, kas už prieš, susilaikė, patvirtinta. Balsuosime dėl B konstituojamosios dalies, dviem dalim, pirmoji dalis, kas yra už, prieš, susilaikiusiai, patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai. Na, pasitikslinkime elektroniniu būdu. Dėl B konstatuojamosios dalies, antrosios dalies. Everybody voted. The vote is now closed. Kągi, ar visi balsavote, balsavimas baigtas. Atmesta. E, penktas romeniška, penktą romenišką konstatuojamą dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai, atmesta. Na kągi dabar balsuosime dėl visos, viso rezoliucijos projekto, kas už, prieš, susilaikysi patvirtinta. The next item is the vote on the six Na kągi toliau balsuosime dėl šešių rezoliucijos projektų skirtų Tailandui. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysieji atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi, atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi, na, nelabai aišku, siūlo pasitikslinti elektroniniu būdu dėl šešto pakeitimo. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas? Atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai, atmesta. A konstatuojama dalis, balsuosime dviem dalim. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš prieš, susilaikysiai atmesta. Na kągi, dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos projekto, kas už, prieš, susilaikysiai aiškiai patvirtinta. Toliau balsuosime dėl septynių rezoliucijos projektų dėl Birmas. Nėra pakeitimų, todėl siūlau iš karto balsuoti vardiniu balsam dėl viso rezoliucijos projekto. Balsuotume. Ar visi balsavote? Skaitot patakau. Balsamas baigtas. Priimta. Dėkoju visiems rezoliucijų autoriams šio posėdžio protokolas bus pateiktas parlamento patvirtinimui kito posėdžio pradžioje, jei neprieštarausite. Aš dabar